Iniciamos el primer punto del orden del día. Labas rytas. Pradedame posėdį. Pirmasis darbo atvarkės punktas - tarybos ir komisijos pareiškimai pasiruošiant euro grupės vadovų susitikimui.